žemės ūkio politikos reformą, panaudoti šią bendrą žemės ūkio politiką, kad tai būtų efektyvus svertas, užtikrinant geresnę tarptautinę valdyseną ir išplėtoti visą mūsų jūrų politikos potencialą, skatinant milnai augimą.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 pasirodymą. Atsiprašau, kad pasakiau tokį žodį pasirodymą, gal jis nėra tikslus, tačiau iš tikrųjų turint omenyje, koks jį spaudimą patyrėte, tai gal tai ir tikslus žodis. Taigi vertinsime jūsų atsakymus ir turėsime pasirūpinti, kad uh,